Buon pomeriggio e benvenuto a tutti. Sveiki visi, susirinkę. Ar galėtumėt susėsti, kad galėtume pradėti posėdį? Šią popietę man garbė pirmininkauti, nes esu vienintelis, kuris buvo biuro atstovas per praėjusią kadenciją. Todėl pradedame posėdį ir skelbiu posėdį pradėtų. Ir šios dienos darbo tvarkė yra tokia. Mums reikia išrinkti komiteto biurą, išrinkti pirmininką ir iki keturių vicepirmininkų. Taigi visų pirma rinksime pirmininką. Jis tuomet perims posėdžio pirmininkavimą. ir tada pirmininkas toliau rinks iki keturių vicepirmininkų. Tokia yra šios dienos darbo tvarkė. O kit... tuomet bus dar paskelbtas, paskelbta kito posėdžio data. Taigi, Visų pirma, e, noriu paminėti narius, kurie bus pakeisti šiame posėdėje. Karaca pakeis ponę Veigan. Pona Elvi pakeis ponas Zagarakis. Osperič pakeis Estelo. Mareti ponas Lauji pakeis poną Kraulį. Ponas Ziulika pakeis ponas Galas. Ir taip pat posėdį darbams ponas Albrecht. Visi nariai susirinkę, taigi dabar pereikime. E, pereikime prie e, nusistatykime, ar yra kvorumas, turėtų būti bent 10 pakaitinių narių bent dešimt narių. Taigi, ar, ar norėčiau paklausti, ar kas nors norėtų nominuoti šio komiteto pirmininką. Nominuota ponė Vicky Fawon, bet Ford ar dar kas nors norėtų nominuoti kitą kandidatą. Jeigu taip, tai tuomet prašyčiau pasisakyti nedelsant. Kitų nominacijų nėra, taigi pasveikinkime ponę Ford. Taigi jau pasveikinome plojimais ponę Ford ir dabar ji pirmininkaus likusiam posėdžiui. pradedu posėdį pirmiausia paimdama balsavimo kortelę, neužmiršau jos. Ačiū labai. Taigi pereikime prie vicepirmininkų nominacijų. Taigi pirmasis kandidatas. Kandidatė yra Ana Marija Koraca Bilt. E, ji vėluoja dėl to, kad vėluoja Eurostar, ar ji yra pasirengusi pritarti kandidatūrai. Pirmininkė EPP vardu norėčiau pasveikinti Jūs ir tikiuosi labai glaudaus bendradarbiavimo. EPP e, kan, kan, žinoma remia kandidatūrą ir dėja ji kiek ilgai, per ilgai užtruko jungtiniai karalystiai, bet žinoma ji pritarė šiai kandidatūrai. Ji sutinka būti kandidate. Ar dar yra kitų narių? Kitų kandidatų nėra, taigi pritariam Ana Marija Koraca Bild kandidatūrai ir tikrai ji gali atvykti į Jungtinę karalystę, kai tik norės. Sveikiname išrinktą pirmą vicepirmininkę. E, Robertas Rochefort yra e, kandidatas į antrą vicepirmininką. Ar ponas Rochefort yra čia? Pone pirmininkė, aš e, norėčiau Jūs pasveikinti visų Pirma ir Aldės grupės vardu nu, skiriame Robert Rochefort kandidatūrą. Jis buvo aktyvus šio komiteto narys pastaruosius penkerius metus. Jis buvo e, pranešėjas vartotojų apsaugos srityje. Kitų kandidatūrų nėra. Taigi pasveikinkime išrinktą antrąjį vicepirmininką. Suprantu, kad ponas Ge, ponė Gepar norėtų nominuoti ketvirtą, trečią vicepirmininkę. SND grupės vardu visų pirmiausia norėčiau pasveikinti jūs ir taip pat norėčiau pasveikinti du vicepirmininkus. Mes remiame Catherine Styler kandidatūrą. Ji jau dirbo šiame komitete. Kitų kandidatų nėra. Ar yra? Jeigu nėra, tai tuomet e, pritarėme šiai kandidatūrai ir pasveikinkime Catherine Stiller. ketvirtasis vicepirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinimai Catherine Stiller ir SD grupės vardu Seržio Koferati ketvirtasis kandidatas. Norėčiau, kad jis būtų išrinktas ketvirtuoju vicepirmininku. Ar yra kitų galimų kandidatų? Nėra. Taigi prašom grįžti. Sveikinam plojimais. O dabar mes turėtume patvirtinti savo posėdžių tvarkaraštį. Jei aš gerai suprantu, jisai buvo išplatintas jums visiems iš anksto. Ar kas nors prieštarauja mūsų siūlomam posėdžių kalendoriui? Kadangi niekas neprieštarauja, ar mes galime patvirtinti būtent tokias posėdžių datas? Dėkoju. labai viskas gerai čia įvyko. Jei man ir toliau suksis lygiai taip pat gerai ir sparčiai dirbti, bus labai laiminga. Jums leidus aš norėčiau tarsi kelias žodžius ir gal pristatyti jums tai, kuo mums reikės užsimti netrukus. Aš žinau, kad šis komitetas, kai jam puikiai pirmininkavo Malcolmas Harbaris, Visame parlamente buvo žinomas kaip nepaprastai daug dirbantis parlamentas, siek, e, siek, e, siekiantis užtikrinti, kad būtų sumažintos kliūtis priekybai ir augimui ir siekiantis užtikrinti konkurenciją vidaus rinkoje, kartu gerinant vartotojų teisų padėtį įvairiuose sektoriuose. Esu įsitikinusi, kad gerai funkcionuojanti vidaus rinka gali padėti mums stiprinti gerovę, geriau išnaudoti inovacijas ir skatinti konkurencingumą Europoje. O tai bus naudinga ir vartotojams, ir mūsų verslininkams. Jei uh, mes netinkamai dirbsime, mes trukdysime verslui, uh, verslo kultūrai ir mes to tikrai nenorime. Vidaus rinka yra skirta tam, kad mūsų verslininkai 28 valstybės narėse galėtų parduoti savo prekes ir paslaugas 500 milijonų gyventojams. Ir aš esu įstikinusi, kad mūsų komitetas ir toliau turėtų skirti didelį dėmesį darbo vieto kūrimui ir tam, kad būtų stiprinami jau dabar galiojantis teisės aktai, o ne tam, kad būtų kuriami nauji teisės aktai. Aš norėčiau ir toliau stiprinti šio komiteto reputaciją kaip atviro e, komiteto, kaip komiteto, kuris skiria daug dėmesio protingam, išmaniam reguliavimui. Ir aš tikiuosi, mes ir toliau galėsime dirbti taip, kaip a, e, pagal tas gairias, kurias pasiūlė Malkamas. Nes tai yra būtina tam, kad mes galėtume renkti geresnius teisės aktus. Aš žinau, kad Jūs visus ragino naudotis Unix poveikio vertinimo sistemą ir tikiuosi, kad mes e, ją naudosimės. Jūs puikiai suprantate, kad Europos parlamentas turi e, palaikyti gerus darbo santykius su e, taryba, nes mes esame dvi teisėkuros institucijos. Ir todėl aš tikiuosi taip pat, kad e, ir mūsų institucija ir tarybas žvelgs į tinkamą darbo krūvio pasidalėjimą ir subsidarumo principą. Aš manau, kad vidaus rinkos stiprinimas nereiškia, kad rinkos visose valstybės narėse bus vienodos. Ne. Mūsų laukia nedaug uždavinių, laukia daug uždavinių, daug iššūkių, pavyzdžiui, skaitmeninės rinkos. Uh, sukūrimas ir daugybė kitų klausimų. Štai tokios yra mano pirmosios mintis apie mūsų laukiantį darbą. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs manimi pasitikėjote. Šiame komitete yra nemažai žmonių, kurie dirbo jame jau per praeitą kadenciją. Ir man bus malonu bendradarbiauti su kolegomis iš visų šalių, iš visų frakcijų. Ir frakcijų koordinatoriai man praneša apie ką frakcijų prioritetus ir aš pats visuomet būsiu pasiruošus išklausyti jūsų pageidavimus. Dėkuoju Jums už Jūsų paramą. A dabar keli yra a, a, informaciniai pranešimai. Kitą pirmadienį Strasbūrė bus surinkti komisijos narių klausimai. Ir mes. A, išklausysime tuos kandidatus komisijos nario vietų užimti, kurie turės pakeisti tuos kandidatus, kurie dabar pasitraukė iš komisijos. Ir mes nesame pagrindinis komitetas, kuris bus atsakingas už pono Tajanį klausimus, bet mes galime dalyvauti klausimuose. Tiesiog turite mums apie tai pranešti. Bet o aš žinau, kad koordinatoriai norėtų aptarti kelis klausimus prieš mums pradedant atostogauti ir aš siūlau susitikti mums kitą ketvirtadienį, 17 dieną, prieš plenarnį posėdį. Įvairūs komisijos generaliniai direktoratai, kurie užsijima vidaus rinkos klausimais, taip pat norėtų su mumis susitikti Ir mes pasiūlėme su jais sustikti atvirame viešame koordinatorių posėdėje, tam, kad mūsų nariai galėtų apsikeisti nuomonę su įvairių komisijos generalinių direktoratų atstovais dar iki atostogų. Ir tą galėtume padaryti po pietų Liepos 22 dieną. Ir mes užtikrinsime vertimą visas kalbas tame posėdėje. Ir paskutinis dalykas, kai kas. Uh, kalbėjo apie tai, kad būtų taip pat naudinga gal mums pabendrauti su tais e, komisijos nariais, kurie nepasitrauks iš komisijos, tam, kad galėtume su jais aptarti tai, kokį darbą reikėtų toliau tęsti. Ir ar reikia mums tokio susitikimo su komisijos nariais, galėtume aptarti su koordinatoriais. Nes e, jeigu nariams būtų įdomu pabendrauti su tais komisijos nariais, kurie atsistatydins, tuomet mes galėtume gal rugsėjo mėnesį surasti laiko tokiam susitikimui. Man atrodo, kad tai tiek. Dėkoju.